Jan Duncan tapo e, Junktinės karalystės vyriausybės nariu ir dėl to nuo birželio 23 dienos atsilaisvino jo vieta. Terezė Komodini Kačyje taip pat e, e, paliko Europos parlamentą nuo birželio 24 dienos. Taip pat ir Viktor Negresku paliko Europos parlamentą nuo birželio 30 dienos. Junktinės karalystės e, kompetitingos institucijos man pranešė, kad John Flack nuo birželio 28 dienos, e, o taip pat e, ponai Rupert Matthews ir Vahid Khan nuo birželio 29 ir John Howard nuo birželio 30 dienos pakeis atitinkamai ponę Vicky Ford, poną Andrew Lear, Afcelkan ir pono Anelis Dots. Norėčiau pasveikinti naujus kolegas ir noriu jiems priminti, kad ir jiems reikės laikytis.